frakcijos ir nuo 2014 balandžio 8 dienos taps neprisijungusių grupės nare. Socialistų demokratų frakcija patikė tinkamus prašymus paskirti savo narius į komisijas ir delegacijas. Šių asmenų sąrašas bus paskelbtas e, kartu su šio posėdžio protokolu ir jeigu niekas nepareis prieštaravimų, tai laikysime, kad e, tie paskirimai patvirtinti. Aš pasirašiau 34 teisės aktus, kurie buvo patvirtinti.